So, freue mich, dass ich das auch mal machen darf. Džiaugiuosi, kad ir man teko proga trinktelti per stalą. Gerbiami kolegos, turbūt pastebėjote, kad <clears throat> Michaelis Toireris ir visi jo pavaduotojai šiandien dar negali dalyvauti. Bartas e, Stasas e, tapo Belgijos geležinkeliu sutrikusio eismo auka. <clears throat> Taigi, aš kaip e, koordinatorius dabar pabandysiu pirmininkaučiam posėdžiui. susipažinote su informacija iš mūsų komiteto leidinio. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, vertimas yra į visas kalbas, kurių reikia. Ar kolegos turėtų prieštaravimų dėl darbo tvarkės? Atrodo ne. Tuomet pradėkime svarstyti darbo tvarkę. Trečiasis darbo atvarkės klausimas, auditorų nario skirimas. Išklausysime dabar kandidato iš Vokietijos, mums pažįstamo kolegos Klauso Hainerio Lėnės, kiek prisimenu, įprasta tvarka yra tokia kandidatūrų svarstymo, kad pirmiausia teikime žodis pranešėjams, šiuo atveju tai būtų kolegė Inesa Jala Sender, jeigu nori Inės suteiksime žodį. Jeigu ne, tuomet e, suteiksime žodį įžangai ponai Leniai. Ponios ir ponai, mėly kolegos, e, mačiau kalbėti penkias minutės, pasistengsiu matyto laiko neviršyti. E, savo įžangoje pabandysiu pakalbėti apie tai, kodėl kandidatuoju Vokietijos vyriausybės teikimu į Europos auditorumus, antrą pakalbėsiu apie mano sugebėjimus eiti šios pareigas, o trečias klausimų ratas bus susijęs su mano nepriklausomumu. Einant šias pareigas pradėsiu nuo pirmo klausimo, 22 metus esu parlamento narys, 20 metų, šių 22 šio parlamento narys, kuomet po 20 metų man paskambino iš Berlyno ir pasiūlė tapti Vokietijos vyriausybės kandidatu į šias pareigas. Aš ilgai nedvėjojau, nes jau įpusėjau šeštąjį dešimtmetį ir manau, kad dabar pats tinkamiausias laikas apsispręsti ar daryti ką nors kitą. Savo gyvenime po 20 metų darbo Europos parlamente jau galbūt buvau praradęs tam tikrą susižavėjimą ir todėl nusprendžiau kandidatuoti auditorumus, tada pradėjau ieškoti informacijos apie organizaciją, instituciją, kurias nariu turėčiau tapti, supratau, kad e, šią instituciją reikėtų reformuoti, reikėtų daug ką nuveikti jos viduje, nes e, mano nuomonė e, reikėtų E, auditorumų veiklą labiau orientuoti taip pat ir jos darbuotojų e, poreikius. Taip pat manau, kad reikėtų pagerinti bendravimą tarp institucijų, tai ir auditorumų su parlamentu, ypač jos, e, jo biudžeto kontrolės komitetu, kuris atsakingas už auditorumų veiklos sritį. Aš perskaičiau nemažai įvairių dokumentų, tiek vidaus naudojimo, tiek strateginio pobūdžio apie auditorumų veiklos raidą ir juose pastebėjau labai daug įdomių pasiūlymų, kuriuos įgyvendinus būtų galima auditorumų veiklą padaryti veiksmingesnė, įdomesnė. Manyčiau, kad per artimiausius šešerius metus būtų galima šios pasiūlymus įgyvendinti. Dėl mano gebėjimų aš e, nesu išlaikęs auditoriaus egzamino Vokietijoje. E, tiesą sakant, e, tai nėra, įprasta, tai nėra neįprastas dalykas. Aš turiu teisininko išsilavinimą visapusišką gavęs ir Vokietijoje teisės studijos apima taip pat ir e, biudžeto teisę kaip atskiras rytį. Ir e, todėl esu pakankamai gerai su jie susipažinęs, galite e, savo atitinkamą įspūdį susidaryti iš mano raštu pateiktų atsakymų į jūsų klausimus, dirbdamas e, savivaldos srityje Dilseldorfo mieste aš nemažai laiko praleidau e, svarstydamas biudžeto klausimus, finansinės apskaitos klausimus, taigi būdamas taip pat ir Vokietijos Bundestago teisės reikalų komiteto nariu, aš daug laiko skyriau biudžeto ir buhalterinės apskaitos aspektams Europos parlamente, turint omenyje, kad e, Europos parlamento įgaliojimai yra tinkamai komiteto įgaliojimai yra pakankamai riboti biudžeto teisės klausimais, dirbau ties šiomis temomis šiek tiek mažiau, tačiau buvau pranešėjęs dėl visų apskaitos direktyvų galėčiau tik tai paminėti per pastaruosius metus galiausiai patvirtinta ketvirtą ir septintąją įmonių teisės direktyvą, pagal kurias buvo visiškai pakeista apskaitos sistema. Esu įsitikinęs, kad patvirtinti teisės aktai yra teisingi ir aš stengsiuosi tų nuostatų laikytis. Taip pat e, kandidatuodamas į audito rūmus aš atsisakysiu visų likščiolinių pareigų, pavyzdžiui, nuo kitos savaitės atsisakysiu Vokietijos CDU partijos Düsseldorfo skyriaus pirmininko pareigų, taip pat atsisakysiu savo profesinės veiklos nuo vasario pabaigos, taip pat atsisakysiu savo advokato veiklos, e, kadangi esu vienas iš partnerių, viena iš Vokietijos advokatų <clears throat> kontorų. Šią veiklą taip pat nutrauksiu ir, ir savo advokato licenciją. Esu jau sutaręs su e, Düsseldorfo advokatų rūmais. E, bus e, sustabdytas jos galiojimas tam laikotarpiu, kai dirbsiu auditorumuose visa kita mano veikla, darbas stebėtojų tarybose. <clears throat> ir visose kitose pareigose patarėjų, konsultantų tarybose baigsis nuo mano prieimimo į audito rūmus dienos. Tai yra atitiksiu visas tas sąlygas ir reikalavimus, kurie yra keliami kandidatams į audito rūmus. Tiek norėjau pasakyti įžangai, dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponai Lėniai. Taigi, kol kas žodžiu paprašyti tik pranešėjai, lauksiu kitų norinčių kalbėti. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma mm, pasveikinti poną Lėnę mūsų komiteto posėdėje. E, tikriausiai mūsų komitetai netaip dažnai e, bendradarbiauja, bet mums būtent dėl to įdomu jūs čia matyti. Vertinant jūsų patirtį, profesinę patirtį, politinę karjerą, būtų tikrai naudinga, jeigu um, e, atsižvelgiant į visą informaciją, kurią jau suteikėte ir peržiūrint jūsų atsakymus pateiktus į klaus, klausimyną, e, pastebėjau, kad jūs Taigi, vertinant tuos atsakymus, būtų įdomu išgirsti jūsų, iš jūsų apie jūsų patirtį kovos su pinigų plovimu srityje. Ir taip pat būtų gerai, jei paaiškintumėte, kaip ta patirtis, jeigu jūs būtumėte paskirtas į auditorumus, kaip ta patirtis jums pravers jūsų e, busimajame darbe. Savarankiškumo, nepriklausomybės klausimas, kuris susijęs su inter, galimu interesų konfliktu. E, jūs ilgą laiką e, dirbate parlamente ir be abejo tapote skaidrumo klausimų ekspertu, o nuo 2003 dirbate tarptautinėje teisės firmoje kaip teisininkas, advokatas, jūsų e, sritis e, Europos teisė. Jūsų interesų deklaracijoje jūs apie parlamentinę savo veiklą kalbate kaip apie e, antrinės svarbos veiklą ar užsiemimą. E, Užduodu šios, šios klausimus, nes tai aktualu vertinant pastarųjų kelių mėnesių įvykius. Ir tai tikriausiai tai nestebina. E, pavyzdžiui, kaip prisimenate, nagrinėjome tabako gaminių direktyvą ir kaip pamenate, mus pasiekė įvairiausi raštai, taip pat buvo įvairiausių susijusių su tuo svarstymu nutikimu parlamente ir jūs kaip e, parlamento teisės komiteto pirmininkas buvote pranešėjų dėl tabako direktyvos ir dirbdamas, e, versdamasis teisininko profesiją jūs e, specializavotės Europos e, teisėje ir jūs taip pat e, savo profesinėje karjeroje susidūrėte su tabako gaminių reglamentavimu. Ir norėčiau, kad plačiau nušviestumėte šią situaciją, kad mes būtume tikri, jog interesų konflikto nėra ir kad mus įtikintumėte, jog ateityje, jeigu jūs būtumėte paskirtas auditorumų auditoriumi, viskas bus aišku ir skaidru. Savo E, anketoje jūs kalbate ir apie kitus įdomius klausimus, e, santykius su auditorumais, taip pat parlamento ir auditorumų santykius. Mes rengėme pranešimą dėl Europos auditorumo ateities ir nagrinėjame auditorumų ir parlamento santyki, bandydami užtikrinti, kad tas santykis būtų subalansuotas. Norėčiau kad papasakotumėte apie tai, pristatytumėte savo mintis, savo vertinimus to santykio. Nes jūs teigiate, kad Europos parlamento veikla fiskalinių institucijų atžvilgių ateityje turi pasikeisti. Norėčiau žinoti, ką konkrečiai turite omeny. Tuo ir baigčiau, jei pirmininkas man dar suteiks kitą galimybę užduoti klausimą, po to, kai kolegos pasisakys, turėsiu dar keletą labai konkrečių klausimų. Taip pat noriu pasakyti, kad atsakydamas į paskutinį klausimą, kuris yra labai svarbus, jūs patikite idealų atsakymą ir būtų gerai, jei visi kandidatai atsakytų taip, kaip jūs galėtų atsakyti taip, kaip jūs atsakinėjate. Ačiū. Ačiū, ponė Jalai, norėčiau naudodamasis progą galbūt į šį klausimų paketą atsakyti atskirai, kadangi tokių klausimų buvo nemažai, po to atsakyti kitus klausimus. Aš manau, kad ES tėvai steigėjai auditorumus e, ir jų koncepciją parengė nebe priežasties kaip e, atskira kolegija, kadangi auditorumų nariai yra sukaupę skirtingos gyvenimo ir profesinės patirties, tarp jų yra klasikinių auditorių, yra tokių E, kurie yra dirbę nacionalinės audito rūmose, taip pat yra tokių, kurie yra puikus institucinės veiklos ekspertai. Ir atsižvelgdami į tai, kaip veikia institucijos, gali įvertinti šių institucijų veiklos problemas. Todėl manau, kad buvo priimtas teisingas sprendimas užtikrinti kolegialų auditorumo valdymą ir kolegelę jo veiklą. Iš tiesų nesu tas e, pavyzdinis e, auditorius, klasikinis auditorius, tačiau noriu atkreipti dėmesį į padėtį Vokietijoje. Iš 17 e, Vokietijos auditorumų pirmininkų nei vienas nebuvo tikras auditorius, 15 iš jų buvo bendrą išslavinimą įgavę teisininkai, 17 Vokietijos auditorumų pirmininkų, tiksliau 13 buvo bendrą teisinį išsilavinimą turintis asmenys, kiti netgi tokio neturėjo. Taigi Europos Sąjungoje dėmesys skiriamas tokias institucijose kaip auditorumai tam, kad e, juose dirbtų žmonės turintis didelį bendrąjį išsilavinimą, pavyzdžiui, galėtų kovoti su pinigų plovimu, panašiais e, dalykais ir jeigu aš nebūčiau tikras, kad turiu atitinkamų gebėjimų, nekandidatuočiau iš šias pareigas. Kalbant apie paslaugų teikimą, aš manau, kad tai yra labai svarbus aspektas audito rūmai, nėra institucija veikianti pati savo, ji turi konkrečią užduotį ta institucija, jos esmė yra teikti pagalbą už biudžeto sandarą atsakingoms institucijoms, biudžeto vykdymo patvirtimo procedūra, kuri e, vyksta, vyksta parlamente kiekvienais metais, yra labai e, svarbus faktorius šiame kontekste, e, todėl audito rūmų veikla pirmiausia turėtų būti orientuota į parlamento tarybos ir iš dalies komisijos pageidavimus ir konkrečias išda, užduotis bei įgaliojimus. <clears throat> Todėl auditorumai turėtų savo veiklą būtent iš institucijų poreikius orientuoti, neperžengdami nubrieštų savo veiklos ribų. Aš manau, kad būtų galima pagalvoti ir apie tai, kaip išplėsti auditorumų įgaliojimus. Dabar esame pasiekę tokį teisėkuros etapą ES, kuriame daugiau dėmesio skiriame naujiems teisės aktams ir mažiau dėmesio skiriame anksčiau patvirtintų teisės aktų peržiūrai ir pakeitimams. Manau, kad čia srityje taip pat turėtume šiek tiek e, pakeisti savo veiklos pobūdį. Dėl kitų su klausimų norėčiau šiek tiek paprieštarauti. Iš tikrųjų, mano parlamentinė veikla nėra antrinės pareigos, tai yra mano pagrindinis darbas ir tie, kurie susipažinę su mano veikla Europos parlamente puikiai žino, kad aš per praėjusią kadenciją buvau vienas iš dviejų ar trijų daugiausiai pranešimų parengiančių šio parlamento narių, esu gavęs ne vieną aukštą įvertinimą už tai ir tikrai neperlinksiu lazos pasakydamas, kad esu vienas iš trapiausių šio parlamento narių ir tai yra tikrai mano pagrindinės, o ne šalutinės pareigos dirbti Europos parlamento narių, tačiau man visą laiką buvo svarbu e, būti nepriklausomu, kad nebūčiau e, priklausomas e, e, nuo savo partijos, kuri mane nominuotų kandidatu į Europos parlamento narius ir būtent e, dėl to visuomet stengiausi neapleisti savo advokato veiklos tuo atveju, kad galėčiau išmaitinti šeimą, pats užsidirbti pragyvenimui, jeigu negalėčiau toliau dirbti Europos parlamento nariu ir uh, Todėl, siekdama išlaikyti savo parlamento nario nepriklausomybę, dar papildomai dirbau advokatu. E, iš mano finansinių interesų deklaracijos e, galėtumėte aiškiai e, gauti informaciją apie mano sąsajas su savo gimtojų regionu, su politinę partiją, kuriai ten vadovauju. Kalbant apie tabako gaminių direktyvą, galiu jums štai ką papasakoti. Prieš balsavimą Teisės reikalų komitete balsavimo išvakarėse viena nevyriausybinė organizacija, nebeprisimenu jos pavadinimo, internete paskleidė informaciją ir parlamente taip pat apie tariamą interesų konfliktą dėl to, kad mano advokatų kontora Teller Vesing konsultuoja vieną tabako pramonės įmonė. Mane tai labai nustebino, kaip ir visus kitus kolegas. E, Kita rytą vyko balsavimas Teisės reikalų komitete, 16 balsų už 4 prieš mano labai tolygus pranešimas ten buvo patvirtintas, kuriame buvo pasisakoma aiškiai už tabako gaminių e, reglamentavimo, buvo kalbama apie tam tikras grėsmės, nesigilinsiu į detalės, tačiau puikiai žinote, kad Europos teisingumo teismas vieną tabako reklamos direktyvą panaikino, mes likome tinkamą tyrimą, šio tyrimo G pa, pa, aiškėjo, kad mūsų advokatų kontur, kontora <clears throat> viet, Dubajuje konsultavo e, vieną tabako e, gaminių įmonę iš Japonijos e, šešerius mėnesius teikia tinkamas konsultacijas. Keller Vesing tai yra tarptautinė advokatų kontora, joje dirba visame pasaulyje tūkstantis advokatų, 30 biurų yra visame pasaulyje, tikrai niekas negali kontroliuoti kad, ir užtikrinti, kad vienas iš to tūkstančio advokatų negalėtų e, būti konsultavęs kokios nors tabako e, gamybos įmonės kur nors pasaulyje. Aš tikrai neižvelgiu e, jokios sąsajos tarp tų konsultacinių paslaugų, kurios buvo teikiamos Dubajuje ir mano veiklos čia Europos parlamente ir aš nieko bendro neturiu su kolegomis dirbančiais Dubajuje, nes aš esu partneris tik, toje, tik tai toje advokatų kontoroje, kuri dirba Vokietijoje ir šiandien išvelgiu jokio interesų konflikto. Džiaugiuosi e, galimybę jums viską dabar paaiškinti dėl šio klausimo. Kalbant apie nepriklausomumą, jeigu būčiau iš anksto apie tai žinojęs, tai veikiausiai. E, Teisės reikalų komitete būčiau paprašęs savo pavaduotojos e, šį pranešimą parengti, būčiau pats, jos atsisak, pats jo atsisakęs, tačiau kadangi šios informacijos neturėjau, tai e, ėmiausi šio pranešimo, tai jau esu papasakojęs e, ir atsakęs šį klausimą išsamei taip pat ir net komitete bei per plenarinį posėdį ir man yra labai svarbu, kad tie teisės aktai, kurie būtų patvirtinti tabako kontrolės srityje iš tiesų būtų tvirti ir jų būtų laikomasi. Taip pat noriu sakyti kolegos Hefnerio klausimą, kolega, kuris šiuo metu pirmininkauja tam e, konsultaciniam komitetui, kuris aiškinėsi įvairius e, aspektus susijusius su galimu, galimu interesų konfliktu ir aš šio komiteto nariams taip pat viską paaiškinu. Dabar Inga Greslė klaus. Po to Ivailo Kalfin ir e, kolega Rodberin. Ačiū, gailestauju, kad Jean-Pierre Rodi yra Prancūzijoje, tačiau jis manęs paprašė aiškiai pasakyti, kad jis pritarė iškeltai kandidatūrai, pasiūlyti kandidatūrai ir neturiu jokių priekaištų. Aš dvi pastabas ir vieną klausimą turiu. Auditorumai daugiausiai tikrina pateikiamus sąskaitų at... atitikti ir nustato tinkamą klaidų skaičių Aš manau, kad tas klaidų skaičius, kuris yra nustatomas, vis tiek yra per didelis ir mes turėtume atlikdami auditą ne tik formalių klaidų skaičių nustatinėti, tačiau taip pat ir palyginti jų, e, nustatyti jų santykius su pasiektais rezultatais. Tokia būtų mano Pirmoji pastaba, antroji, antrasis pastebėjimas arba klausimas susijęs su to, kokias, kokias išvelgtumėte galimybės audito rūmų veiklą paspartinti, nes dažnai iš audito rūmų gauname išvadas, po kurių iš esmės nieko negalima imtis, nes išvados yra pateikiamos pavėluoti. Taigi būtų labai svarbu, kad auditoriai dirbtų greičiau ir kad galėtų imtis ir įgyvendinti, pasitelkti daugiau priemonių. <clears throat> Kalbant apie e, auditorumo išvadas dėl atskirų šalių, pastebime, kad e, kai kuriuose šalise yra daugiau problemų. Pavyzdžiui, vakar buvo e, paskelbta pažangos ataskaita dėl teismų sistemos Rumunijoje, tai plaukai šiaušiasi perskaičius. Graikijoje taip pat yra problemų ir mes turėtume e, atitinkamas šalis ir jų institucijas statyti prie gėdos stulpo, nustačius pažeidimų, taigi labai e, prašyčiau suteikti Europos parlamentui taip pat atitinkamą svarbią informaciją, kurią turi auditorumai ateityje. Ačiū, pana Zondergart. E, Tusind tak, kære Lene, for at øh, være her i dag. Jeg har... Øh... Labai ačiū ponė Lėnė už tai, kad e, šiandien esate su mumis. Jums turiu tris klausimus. Visų pirma, aš suprantu, kad jūs norite audito rūmų nariu tapti todėl, kad jūs e, norėtumėt pakeisti savo profesinę karjerą, daryti kažką naujo gyvenime. Aš puikiai tai suprantu ir e, aš įsivaizduoju, kad galima taip pradėti jaustis profesinėme gyvenime. Taip pat e, aš galėčiau pasakyti, kad jeigu mes kartais jūsų nepaskirtumėm e, auditorumų narių, ar jūs iš tiesų grįžtumėt į advokato darbą? Ir ar tai reikštų, kad jūs nesibolotiruosite Europos parlamento rinkimus ir nebeateisite į naują kadenciją? Kitas klausimas. Po poros metų Strasbūrė priimsime rezoliuciją dėl audito rūmų vaidmens ateityje. Šios dokumento formuluotė yra tokia gana e, sudėtinga. Pavyzdžiui, mes sakome, kad audito rūmų nariais turėtų būti renkami žmonės, kurie yra buvę valstybių narių audito rūmų nariais ir kurie turi atitinkamą kvalifikaciją. E, Ketvirtoje pastraipoje yra sakoma, kad mes norėtume specialistų, kuriems reikia ypatingos patirties e, viešuosiuose finansuose arba vadybos audite. Be to, tie žmonės turi turėti patirties Europos institucijų valdysenoje. Ar jūs nemanote, kad rengdami šią rezoliuciją mes per daug griežtai ją suformulavome, ar nereikėjo lankstesnių nuostatų numatyti, atverti daugiau galimybių? Trečias klausimas. Europos parlamente e, vykdydami biudžeto tvirtinimo procedūrą labai dažnai e, priimame labai plačios apimties rekomendacijas. Ir praėjus metams dažnai klausime, kas atsitiko su tomis rekomendacijomis, kiek jos buvo įgyvendintos. Mano klausimas būtų toks. Jeigu Europos parlamentas paprašytų, kad audito rūmai savo ataskaitas įtrauktų uh, kruopštesnius, kruopščius Europos parlamento parengtų rekomendacijų ir jų įgyvenimo veiksmų tyrimus. Ar e, jūs pasisakytumėt už tokios sistemos įvedimo auditorumas, jeigu būtumėt paskirtas? Ačiū. Toliau Ivalo Kalfin. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už pasisakymą, turiu du klausimus. Pirmasis galbūt šiek tiek skiriasi nuo to, ką ką tik e, pasakė kolegas Sondergardas. Šiek tiek norėčiau paklausti apie tai, ką Jūs galvojate apie audito rūmų profesinės kvalifikacijos e, įvardyjimą. Aš manau, kad Jūsų atveju juridinė e, patirtis, e, juridinės žinios apie tai, kas vyksta ES, yra nepaprastai svarbios. E, Bet e, matome, kad Lisabono sutartyje numatyti kriterijai atveria duris labai plačiai daugelį žmonių. Ir jūs nemanote, kad ateityje reikėtų šiek tiek e, konkrečiau apibriežti, ko, kaip kad yra nacionalinių valstybių narių, e, kokie reikalavimai, profesiniai reikalavimai yra keliami kandidatams į audito rūmų narius. Aš e, turiu pasakyti, kad kol kas, matydamas, kaip yra skiriami auditorumų nariai, aš e, nesu visiškai patenkintas. Dar vienas dalykas. Žiūriu jūsų atsakymus raštu ir didelę darimi sutinku, kad atitikties audito atveju reikėtų teikti aiškesnės rekomendacijas, o galbūt galiausiai reikėtų pakeisti ES teisės sistemą, kad pagerėtų išlaidų efektyvumas. Jūsų nuomonė, kaip tą būtų galima padaryti? Be abejo, tai būtų labai svarbu, mano nuomonė, bet bijau, kad e, komisijai teikiant e, teisinės iniciatyvas, e, vargu ar ką galima padaryti, kaip galėtume paskatinti Europos komisiją elgtis tą kryptimį. Sie möchten jetzt? Ja, ich denke, ich mache jetzt mal. Okay, ja, dann äh, hat unser Kandidat ums Wort gebeten, das will ich mir dann auch gerne geben. Gut, das möchte ich dann auch jetzt gleich. Dabar kandidato prašome atsakyti šios klausimus. Noriu atsakyti dabar užduotus klausimus, nes jų daugiau jų uždavus visų neatsiminsiu. Pirmiausiai pradėsiu nuo ponios Greslės klausimo. Tai yra uh, DAS tvarka yra viena iš auditorumo prievolių. Tai tik ties uh, e, suskaituoti tik ties deklaracija, patikinimo pareiškimas. Vokietijoje tokios tvarkos e, nėra, tačiau dabar vyksta tinkamos teorinės diskusijos, nuostatos sutarties dabar yra tokios, kokios yra, aš galėčiau pritarti ir atitinkamų nuostatų keitimui. Mano asmeniniu įsitikinimu, sąskaitų patikinimo, tas pareiškimas tikrai nebūtinai prisideda prie e, bendros situacijos gerinimo. Aš pasisakyčiau už tai, kad auditorumai vykdydami auditus atsižvelgtų į regioninius skirtumus, noriu juos aiškiai <clears throat> atskirti nuo nacionalinių ir puikiai žinau, kad šis klausimas buvo nekartas svarstytas, tačiau galėčiau įsivaizduoti, turint omenyje, kad dauguma lėšų yra administruojama regionuose, o ne nacionaliniu mastu, būtų galima atlikti atinkamus tyrimus ir e, parengti, sudaryti tam tikrus tipinius profilius atskirų regionų. Taip pat reikėtų pagerinti bendradarbiavimą su nacionaliniais ir regioniniais audito rūmais tam, kad būtų išvengta audito dubliavimuose, nes labai dažnai auditas atliekamas pakartotinai po to, kai jis jau konkrečioje vietoje ar regione buvo atliktas nacionalinės regionės audito institucijos. Tokiu būdu galėtume pagerinti bendrą audito kokybę. Pritariu ponios Greslės nuomonį dėl rezultato auditų dalies didinimo ir e, tai turi būti padaryta atsižvelgus į parlamento pagėdavimus. Audito rūmose niekas neabejoja, kad per daug laiko šiuo metu skiriama parengti auditorių išvadoms audito rūmose. Pone Zender apie tai taip pat ir, irgi kalbėjo ir prieš savaitės ir mėnesius kelis aš daug kalbėjausi su auditoriais iš auditorumų ir jie taip pat pritarė tokiai nuomonė, tikiuosi, kad audito rūmai dės visas pastangas tam, kad audito išvados būtų parengiamos greičiau ir veiksmingiau atsakydamas į pono Zondergardo klausimus, galiu pasakyti pirmą klausimą, atsakydamas labai aiškiai, kad daugiau nekandidatos Europos parlamentą, tą jau pareiškiau praėjusiais metais, taigi čia niekas nepasikeitė. <clears throat> Čia aš vadovaujuosi principus skristi ar neskristi, jeigu aš neskrisiu, tai užsiimsiu advokato veiklo, jeigu skrisiu, tai tuomet aš mm, Būsimuosius šešius metus dirbsiu Luksemburgė ir ten stovausiu Europos Sąjungos interesams, tačiau Europos parlamento narių jau nebebūsiu. Kalbant apie mano <clears throat> pastabas dėl mano kvalifikacijos, aš ponios Ajaus pranešimą skaičiau, pakeitimus taip pat ir jie buvo man įdomus, atsvelgiant į mano būsimas pareigas ir aš <clears throat> savo kaip teisinio, teisinko išsilavinimą minėjau. E, e, <clears throat> gaila, kad paskutinėme dokumente apie šios aspektus nėra kalbama ir aš visai nesupykčiau, jeigu tinkamos nuostatos būtų gražintos į šį dokumentą, vadovaujantis atskirų valstybių narių, pavyzdžiui, Vokietijos tradicija. Klausimas ir pastaba dėl to, kaip elgiamasi su Europos parlamento rekomendacijomis, tai galiu pasakyti, kad aš tikrai atsižvelgsiu Europos parlamento rekomendacijas, jeigu jos bus pateikiamos e, atitinkamame kontekste dėl pono Kalfino klausimo e, apie tai, ar nuostatos turėtų būti griežtesnis. Galiu pasiremti savo darbo teisų reikalų komitete patirtimi, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisų reikalų komitete dirbama pagal sutarties 225 straipsnio nuostatas. Galiu teikti, kad po Lisabonos sutarties įsigaliojimo e, Europos teisingumo teismo teisėjų ir generalinių advokatų kvalifikacija smarkiai pagerėjo. Ir e, šiuo metu teisingumo teisme dirba aukščiausių teismų teisėjai ir kiti teisininko kvalifikaciją turintis asmenys, tačiau e, praktiškai parlamento buvusių narių nėra. Ir e, dabar praktiškai susiformavo tokia situacija, kad teikiami pasiūlymai yra įvertinami, ypač atsižvelgiant į jų kokybę, dėl to labai pagerėjo bendra padėtis, tačiau aš manau, <clears throat> kad e, taip pat ir per kitą kadenciją turėtų pagal 255 starties Europos Sąjungos veikimo straipsnį panaši institucija būti įsteigta ir audito rūmose kaip teisingumo teisme tam, kad būtų galima pagerinti šios institucijos e, narių kvalifikaciją ir darbo kokybę. Tas klausimas dėl komisijos įsikešimo poveikio. Manau, kad e, ir audito rūmose reikėtų didesnių mastų kontroliuoti, kokį poveikį ir kokį rezultatą atneša audito rūmų rekomendacijos ir būtina reikalauti, kad būtų atsižvelgiama šios rekomendacijos, todėl auditorumai turi glaudžiai bendradarbiauti su parlamentu šio klausimu, nes tik tokiu būdu būtų galima užtikrinti mūsų vykdomos politikos didesnį veiksmingumą. Ačiū. Achso, beide jetzt an. Äh, so, dann habe ich jetzt auf der äh, Redeliste noch die Kollegen Dagmar Roth-Behrendt. Dabar Dagmar Roth-Behrendt, äh, po to aš pats paklausiu. Jeigu kolegos dar turėtų klausimą, tai aš atsisakyčiau mielai žodžio, taigi dar noriu paklausti, ar kas nors turėtų klausimą, nematau norinčių. Taigi dabar žodis Dagmar. Ačiū Jensai. Manau, galime visi džiaugtis kad e, e, turime kandidatą į auditorumus, kurio pavardė yra Lėnė, nes e, tikrai negalime patys laisvai pasirinkti kandidato, valstybės narės juos siūlo. Visi tie, kurie ilgiau dirba šiame parlamente, tokių yra dauguma, žino, kaip Klausas Heineris Lėnė dirba, todėl labai džiaugiuosi jo kandidatūra. Klausimai dėl jo nepriklausomumo, aišku, yra teisėti ir pateikti atsakymai buvo tokie aiškus, kokie tik galėjo būti. Galėtume e, ir kitų kolegų dirbančių parlamente, balsuojančių ir turinčių tinkamą finansinių interesų nepriklausomumo klausimus svarstyti e, ir apie tai būtų galima diskutuoti įvertinus, kiek kolegų dar užsijima papildomą veiklą dirbančių šiame parlamente. Tačiau tai yra tik tai šiaip pastaba. E, Tačiau e, aš tikiuosi, kad e, ponui Lėniai pradės dirbti auditorumuose pasikeis šių rūmų veikla, nes iki šiol man susidarė įspūdis, skaitant auditorumų išvadas, kad jie yra iš kitos planetos auditorumų nariai, nes viskai nesupranta, kas vyksta tikrame gyvenime. Aš neskaičiau tų pažangos ataskaitų, kurias minėjo ponė Greslė, tačiau aš nuolat skaitau auditorumų išvadas dėl Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimo ir skaitant šios pranešimus susidaro įspūdis, kad bent jau pusė tų pranešimų ir ataskaitų, kad auditorumų nariai neturi žalio supratimo, kaip dirba tokia institucija kaip mūsų parlamentas. Todėl džiaugiuosi, kad e, dabar auditorumuose bus dar vienas jų narys, kuris turi parlamentinio darbo patirties. Anksčiau tokių taip pat buvo vienas kitas, e, tačiau e, galbūt jų kalibras buvo šiek tiek e, e, kitoks darbo tempas e, nuosaikus ir charizma taip pat ponas Lėnė tikrai yra netoks, e, jis gali dirbti ar pakankamai ilgai ir pakankamai greitai. Ponas Kalfinas ir Sondegans uždavė tinkamus klausimus dėl auditorumų išvadų gyvendinimo ir atsižvelgimo į jas. Ir aš pratesdamas šios klausimus, pratesdamas šios klausimus noriu paklausti, jeigu šias išvadas nėra atsižvelgiama, tai galbūt auditorumai turėtų pasidomėti, kodėl galbūt tos išvados buvo visiškai nesamoningos ir jų nereikėjo pateikti. Kalbant, grįžtant prie Europos parlamento darbo, noriu paklausti iš tai, ko. Ar jūs optimistiškai vertinate galimybę papasakoti kitiems audito rūmų nariams, kaip mes dirbome, kad ne patys nusprendėme e, turėti kelias buveinės parlamentų, kad mums reikia vertimo ir kitų dalykų, dėl kurių esame nuolat kritikuojami. Ar esate optimistiškai nusiteikę dėl to, kad auditorumų nariai e, pagaliau suvoks tikrasis mūsų institucijos veiklos aplinkybės tam, kad e, tie asmenys ir pareigūnai dirbantis šiek tiek izoliuotą Luksemburgę suvoktų galiausiai, kas vyksta. Kolegė Andrėjasim paprašė žodžiu. Thank you, eh, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti vieną klausimą ponui Lėniai. Ar jūs manote, kad Europos komisija prisima atsakomybę apie kurią kalbama sutartyse. Atsakomybė dėl ES mokesčių mokėtojų lėšų apsaugos. Kai įgyvendiname biudžeto patvirtinimo procedūrą parlamente, daugiausia kalbame apie valstybių narių padarytas klaidas ir atsakomybę. Aš nesirengiu ginti valstybių narių, bet manau, kad daugybė problemų yra susijusių su su, su tuo, kad komisija neprisima tos atsakomybės, kurie yra numatyta sutartyse. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Ačiū. It's... Inga, bitte. Uh, ich wollte nur einen Satz sagen. Tik norėjau replikuoti, ponė Rodberint, norėčiau šiek tiek apginti audito rūmus, nes pono Lėnės užduotis kovinė tikrai neturės būti tokia, kad jis privalės siekti apsaugoti parlamentą nuo auditorumų. Noriu pabrėžti, kad mums tikrai reikalingi yra auditorumai ir ponė Rodberint, jūs, kadangi esate e, slapta biudžeto kontrolės komiteto e, rėmėja, tai būtų malonu, kad jūs taip pat palkytumėte mūsų poziciją dėl to, kad auditorumai mums yra reikalingi, reikia keisti su auditorumų nariais nuomonėmis Ir reikia suvokti, kad audito rūmų nariai taip pat suvokia sudėtingas parlamento e, darbo aplinkybės. Tikrai būtų neblogai, tačiau čia jums pritariu, jeigu audito rūmai būtų e, perkraustyti kur nors kitur iš Luksemburgo, nes Luksemburgė e, jie gali jaustis kaip kokioje pasakiškoje oazėje ir galbūt šiek tiek prarasti ryšį su realybė. Pirmininkas dabar galbūt grįžkime prie mūsų kandidato. Vėlgi, Dagmar Rodberint e, tiek gyrė pona e, Lėnė, kad e, man atrodo, kad tie pagirimo žodžiai gali jam antrų galų atsisukti, tačiau vieną dalyką noriu paneigti, Dagmar Odberin tikrai nėra biudžeto kontrolės komiteto didelė fanė ir remėja. Taigi savo ruoštų noriu dabar pastebėjimą pareikšti ir klausimą užduoti. Pastebėjimas yra tas, kad mes esame, nesame auditoriai, tačiau uh, uh, mielai norėtume jais dirbti ir mano finansinių interesų deklaracijoje taip pat parašyta, kad aš esu suspenduotas Deloitte e, narys ir jeigu netapčiau e, Europos parlamento narių galėčiau vėl dirbti Deloitte audito firmoje. ir puikiai suprantu, kad tas atvejs, kurį jūs minėjote apie konsultacijas tabako įmonės Dubajuje galėjo pasitaikyti taip pat ir Deloitte agentūroje, kontoroje. Ir čia aš interesų konflikto tiesiog neižvelgiu, tas tiek. Jūs taip pat minėjote, kad ištosite iš suomenės advokatų kontoros, jeigu teisingai supratau, tai e, jūs negausite iš jos tuo metu, kai dirbsite audito rūmose jokių pajamų ir nebūsite jos narių. Taip pat e, šį klausimą galėtumėte perduoti kitą klausimą savo koordinatoriams iš krikščionių demokratų frakcijos. Tai, e, kiek žinau, tiksliau paklausti, kiek buvusių krikščionių demokratų Vokietijos dirba dabar audito rūmose. Jūsų nuomonė, ar žinote tai? Aš. Ines, ar dabar dar norėtum kalbėti, ar po to? Gerai, kadangi daugiau nėra norinčių kalbėti, tai suteiksiu žodį dabar pranešėjai apibendrinti diskusijas. Prašau. Ačiū. Norėčiau kai ką pasakyti savo draugiai Dagmarai. Nemanau, kad ES institucijų diskreditavimas yra teisingas dalykas. Turime su kitais elgtis taip, kaip pagidau, elgesio pagidaujame iš kitų, nes jei bandysime diskredituoti audito rūmus, pagalvokite, ką galima, kaip galima vertinti mus dėl mūsų priimamų teisės aktų. Ir noriu priminti, ką Jensas ką tik tai sakė. Du kolegos iš APP jau paskirti sėkmingai Europos audito rūmose ir dirba, galbūt ponas Lėnė bus trečiasis. Galbūt dar vienas atstovas bus paskirtas iš socdemų frakcijos, bet tai reikš, kad keturi buvę EP nariai dirbs Europos parlamente, jeigu ponas Lėnė bus patvirtintas tai puiku, bet manau, kad bendrai Europos audito rūmai bent jau pastaraisiais metais buvo ypač dėmesingi mūsų darbo ir visada e, nariai, auditorumų nariai atikdavo su mumis aptarti kokiu nors klausimu, kaip pagidavome. Dėl interesų konfliktų, ponė Lėnė, noriu šią progą kai ką pasakyti, neba, nesiekiu jūsų kritikuoti ir norėčiau kai ką paaiškinti. Uh, Galbūt ta tabako gamybos įmonė buvo Japonijos, o komisijos naro dalį atveju tai galėjo būti bet kokia tabako įmonė. Todėl ateityje Europos audito rūmose turėtumėme atsargiau nagrinėti tokius atvejus. Nes jeigu tapsite audito rūmų nariu, jums gali tekti svarstyti tabako pramonės klausimus ir tai gali sukelti interesų konfliktą dėl na, kai kurių įtarimų. Todėl patarčiau elgtis atsargiai, labai atsargiai ateitie, kai tapsite audito rūmų nariu. Jūs teisingai pastebėjote, kad jūs esate už svarbus pilietis šiame kontekste. Jūs dirbate savivaldybės taryboje, e, esate kitų e, daugia disciplininių struktūrų narys. Aš norėčiau paklausti, ar jūs gaunate atlyginimą už tą darbą, kurį atliekate tose institucijose. Skaidrumo vardan mums e, svarbu tai žinoti, nes savo deklaracijoje apie tai neužsimenate. Taip pat e, audito rūmų narių interesų deklaracijos yra labai svarbus dokumentas ir mums svarbu, kad viso, visa pateikta informacija būtų pateikta teisingai. Jensas e, kalbėdamas minėjo, kad jūs esate labai kruopštus ir jūs esate svarbus savo partijos narys ne tik Vokietijoje, bet ir Europos parlamente ir matome, kiek šiandien narių atėjo čia jūsų palaikyti. Bet kaip ponia Gresler teigia, kad Europos audito rūmų nariai turi mums pagelbėti E, garsiai e, išvardindami tuos, kurie nevykdo savo užduočių, kurie pažeidžia, ką nors iš tikrųjų taip ir turėtų būti, tačiau nepamirškime, apie ką mes kalbame. Kalbame apie krizės paveiktas, nuo krizės nukentėjusias pietų Europos šalis ir tik Vokietijoje iš visų valstybių narių buvo suspenduotos dvi regioninės programos. Taigi turime ne, ne, neišleisti iš akiračio nieko. Ponas Piperis, aš tikiuosi, klausosi ir turime siekti pusiausvėros. Kai tokia šalis kaip Vokietija padaro tokių stambių klaidų, apie tai irgi reikia kalbėti, o ne tik apie tas pietų Europos šalis. Tokios, tokios pačios taisyklės turėtų galioti visiems Europos Sąjungoje. Aš sutinku su jumis dėl to, ką kalbėjote ir sakėte, kad e, auditorumai turi būti, turi pasitelkti įvairiausios patirties turinčius specialistus. Aš sutinku su šia mintimi. Jeigu net jūs būtumėte aktoriumi, man tai netrukdo. Manau, kad, kaip ponė Rodbirant sakė, e, patirtis ir įvairovė yra geras dalykas. Bet audito rūmai turi mums teikti paslaugą. Ko, kokie yra audito rūmų santykiai su nacionalinėmis audito institucijomis. Manau, kad dabar stebime pozityvę tendenciją kuomet nacionaliniai auditorumai prašo pagalbos, ypač nagrinėjant e, pagalbos mechanizmų įgyvendinimą, e, bankų krizės kontekste, bet tikriausiai pagrindinė institucija tos pagalbos tikimo turėtų būti auditorumai. Ką Jūs manote? Ačiū, norėčiau Jums padėkoti. Pirmiausia, dėkoju kolegai Rodberint už e, pagirimuosius žodžius, malonu Jūs girdėti be bejonės. Klausimas, ar auditorumai e, patys galėtų atlikti savo veiklos atinkamą auditą dėl jūsų minėtų pasitaikančių klaidų. Turiu pasakyti, kad per pastarus mėnesius sužinojau, kad auditorumai yra pakankamai savikritiški. Taip pat yra atitinkamos procedūros taikomos, kurios yra suderinamos su suinteresuotais asmenimis, tačiau tikrai neprieštarausiu, kad kartais uh, didesnis ryšys su tikrove nesutrukdytų. Tikiuosi, kad sugebėsiu atitinkamą jūsų poziciją perduoti. Turiu ryšių ne tik Düsseldorfe, taip pat ir Strasbūrė, Luxemburgė, Briuselėje. Turiu kontaktų ir savo kontaktiniais ryšiais pasinaudosiu tam, kad šią žinią perduočiau Be jokios abejonės, tokiam, jeigu teisingai vertinu, būtų jūsų klausimas, ne ponė Andrejasan. Žinoma, komisija atsakinga už biudžeto vykdymą sutartyje yra e, aiški nuostata dėl to, todėl šią atsakomybę turi prisimti, tačiau turime viską vertinti tikroviškai viena iš didžiausių problemų susijusių su patikrinimo deklaracijomis yra ta, kad didžioji dalis ES biudžeto lėšų yra administruojama ne pačios komisijos, o nacionalinių regioninių institucijų statistiškai. E, turime tinkamus patvirtinimus, kad didžioji dalis problemų ir yra susijusios su e, išlaidų procedūromis regionuose ir valstybės narėse lėšų panaudojimo procedūromis. Taigi grįžtų dar ir prie ponios Ajalos pabaigoje užduoto klausimo. Tai nėra problema būdinga tik tai tam tikroms šalims. Ši problema pastebima visur, todėl ir siūlysiu vieną iš minčių, pateiksiu vieną iš pasiūlymų E, daugiau dėmesio skirti regioniniams struktūroms, regioniniam lygmeniui, o ne nacionaliniui, tam, kad būtų galima nustatyti problemų priežastis ir jas pašalinti, tačiau tai nekeičia bendros komisijos atsakomybės už biudžeto vykdymą dėl būs, buveinės auditorumų. Manau, kad e, daugumoje valstybių narių Yra tokia tradicija taip pat ir Vokietijoje, kad atskiros institucijos būtų įkūriamos truputėlį toliau nuo sostinės, pavyzdžiui, Vokietijoje. E, e, Aukštas teismas dirba e, Karlsruoje, auditorumai Bonoje. Na ir aš manau, kad šis klausimas ir toliau liks retorinio pobūdžio, mes šios padėties pakeisti nesugebėsime, nes ją galima pakeisti tik vienbalsiai balsuojant taryboje ir puikiai žinome, kad šie klausimai yra daug sudėtingesni, juos pakeisti beveik neįmanoma. Ponas Gairis uždavė klausimą dėl interesų konflikto ir dėl atitinkamos e, veiksmų derinimo sistemos, kuri veikia taip pat ir Taylor Wessing įmonėje ir aš manau, kad e, čia e, iš tiesų šio konkrečiu atveju tikrai nebuvo įmanoma pateikti ištisinio sąrašo visų įmonių, kurios buvo konsultuojamas visame pasaulyje Taylor Vesink advokatų e, kontoros. Ir aš šios informacijos paprasčiausiai neturėjau. Jeigu aš būčiau šią informaciją gavęs, atsakau dabar į ponios Ajalos klausimą, iš tiesų tikrai nebūčiau ėmėsis e, jokios veiklos, kuri galėtų sukelti bent nedidelį įtarimą dėl interesų konflikto. Manau, kad auditorių, auditorumų narių nepriklausomumas turėtų būti vertinamas dar griežčiau nei Europos parlamento narių, o ir atitinkami reikalavimai auditorumuose yra dar griežčiau apibriežti. Atsakydamas į kitą pono Gairio klausimą, noriu dar kartą aiškiai pareikšti, kad pradėdamas savo darbą audito rūmose nutrauksiu visus uh, profesinius santykius, darbinius santykius su, išskyrus asmeninius draugiškus santykius su <clears throat> advokatų kontora, kurioje dirbau iki šiol ir jeigu po šešerių metų mano kandidatūra nebus siūloma į auditorumų narius, aš remdamasis iki to laiko sukauptą patirtimį imsiuos kitos veiklos, o dabartiniu metu manau, kad turiu priimti tą sprendimą taip, kaip yra reikalaujama, toks eretiškas klausimas truputėlį, kiek vakties krikščionių demokratų dirba šiuo metu Europos audito rūmose, iš 28 šiuo metu dirba 4 ir e, galiu E, dabar pasipaikuoti prieš jūs savo matematinėmis žinomis, tai yra septintadalis visų e, auditorumų narių, o tai, kad e, Europos liaudės partijos atstovai yra trys, o socialdemokratų tik vienas, atspindi padėti taryboje. Anksčiau ta padėtis buvo dar blogesnė socialdemokratams ir aš e, tikiuosi, kad ateityje ta, tas santykis dar labiau išsilygis tarp konservatorių ir socialistų atstovavimo auditorumuose. Klausimas dėl, ponios Ails klausimas dėl darbo užmokesčio Tai manau, kad klausimas yra teisėtas, o finansinių interesų deklaracijoje aš esu pateikęs atitinkamą informaciją ir yra įprasta, būnant partneriu tokiuose advokatų kontorose, negalima gauti jokių pajamų asmeniškai, pajamos e, gaunamos e, pačios bendrovės išrašo sąskaitas ir e, po to išmokant dividendus užgaunamą pelną, tas pelnas yra atitinkamai padalyjamas atsižvelgiant į e, turimų, turimos, e, turimą akcijų dalį ir Mano pajamos iš Teller Vesink e, advokatų kontrolės nėra nurodomos atskirai, kadangi tai nėra mano asmeninės pajamos, o jos yra pačios advokatų kontrolės pajamos ir tokia e, veikla yra praktikuojama visose advokatų kontrolėse. Dėl bendradarbiavimo su nacionaliniais audito rūmais Manau, kad šis bendradarbiavimas pagerėjo, ypač atsižvelgiant į e, veiklos įvertinimus e, abipusius, kuriuos pateikė tiek auditorumai e, nacionalinių valstybių, tiek e, Europos auditorumai vertindami vieni kitų veiklą. Manau, šis bendradarbiavimas galėtų būti toliau plėtojamas ir turėtume skatinti bendradarbiavimą tam, kad audito procedūros būtų taptų veiksmingesnės, mažiau biurokratiškos. Man šis klausimas bus labai svarbus. Manau, kad kiekvienas audito rūmų narys turėtų palaikyti glaudžius ryšius su savo šalies audito institucijomis. Aš ketinu tą daryti. Pradės dirbti audito rūmose, aš iš karto apsilankysiu Vokietijos audito institucijose, tiek nacionalinėje, tiek regioninėse pasistengsiu užmėgsti intensyvius kontaktus, kad bendradarbiavimas vyktų sklandžiau, paraginčiau visus kitus auditorumų narius, jeigu iki šiol jie taip nesielgia, taip pat ieškoti intensyvių darbinių kontaktų su nacionalinėmis institucijomis tam, kad pagerėtų bendradarbiavimas. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Ačiū pirmininkas, ačiū ponui Lėni. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą pagal scenarijų numatytą iš karto priimti sprendimą. Todėl Dabar turime nutraukti viešai posėdį. Tai reiškia, kad besirengiant balsavimui šiame komitete turėsime surenkti uždarą posėdį, o tai reiškia, kad visi asmenys, kurie neturi teisės būti šioje salėje, nėra Europos parlamento pareigūnai, nėra vertėjai, technikai, frakcijų darbuotojai. Prašau jų išeiti iš salės ir mes jums pranešime